70 kas už, kas prieš susilaikė priimta. Šimtas devintas kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Tikriname. Davau tiesiog. Pradedame balsuoti. Aš pati nematau, kaip EPP frakcija balsuoja, jeigu kas nors galėtų duoti ženklą. Ačiū, Fransuaz. Baigiame balsuoti. Atmesta. 14 kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 239, kas už, kas prieš, Atsiprašau, kompromisas buvo atmestas. Balsuojame dėl kiekvieno pakeitimo einančio į kompromisą atskirai. 71. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 237. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 72. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 238. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 73. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Dabar balsuojame dėl 239, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 240, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 241, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 74, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta susilaikė. Nemačiau, kaip Aldė balsuoja. Kas už 74? Už prieš susilaikę. Atsiprašau, bet reikia tikrinti. Ir man nauja šita sąranga, neįprasta matyti, e, kaip žmonės balsuoja pagal tokias taisyklės. Baigiame balsuoti. Priimta. 242 kas už. Atmesta. 75 kas už kas prieš, susilaikė, priimta. 76, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 77 už, prieš, susilaikė, priimta. 78 už, prieš, susilaikė, atmesta. 79 atkrenta. 80 už, prieš, susilaikė atmesta. 15 kompromisinis kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname. E, tikriname balsavimą dėl 15 kompromisinio balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 16 kompromisinis kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 17 kompromisinis, kas už, prieš susilaikę. Tikriname 17 kompromisas. Baigiame balsuoti. Priimta. 110 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 111 kas už kas prieš, susilaikė, priimta 112, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta 113, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 114, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 115, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 116, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 18 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 120, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 121, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 122, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 123, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 124, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 125, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 126. Atsiprašo pirmininkė, ne balsavime ne dėl 125, bet dėl viso dėl visos grupės pakeitimų iki 131. Dabar balsuosime dėl 126 pirmosios dalies. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 19 kompromisinis. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 135. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 252. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 20 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 21 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 22 kompromisinis, kas už. Dėl 155 pamiršome balsuoti, pirmininkė atsiprašo. 155. Kas už? kas prieš, susilaikė atmesta. 22 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 162, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 216, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 23 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antras pakeitimas, kas už. Keturioliktas balsavimo puslapis. Labai greitai peršokome daug puslapių. EPP sąraše 15 puslapis. E, Preambulė. Pirmas pakeitimas. Dabar balsuojame dėl antro pakeitimo. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Pirmas kompromisnis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antras kompromisnis, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 208 kas už. Ta pati klaida, atsiprašau, pirmininkė. Penktas pakeitimas. Kas prieš susilaikė priimta. 206 kas už. Kas prieš susilaikė atmesta. 207 už. Prieš susilaikė priimta. 208 kas už. Kas prieš susilaikė atmesta. 6 kas už. Kas prieš susilaikė, priimta. Trečias kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 210, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 211 už prieš susilaikė, atmesta. 212, kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname, dėl 212 balsuojame, prašau. EPP per daug vienu. Puiku. Priimta. Ketvirtas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Devintas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Penktas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šeštas kompromisnis. Atsiprašo, pirmininkė, vėl ta pati klaida. Dėl 215 reikia pasakyti. Tokius spalvų čia prispausdino tam tekste, kad aš nebesuprantu. 215 už prieš susilaikę atmestą. 216 kas už prieš susilaikę atmestą. Šeštas kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta. 218 kas už prieš susilaikę atmestą atmesta. 11. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 7. Kompromisinis. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar. 13. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 2.19. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas kompromisinis, kas už prieš susilaikė atmesta. Keturioliktas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 220, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 15, pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 15, antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 16, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 221, kas už, prieš, susilaikė, atmesta atmesta. 17 kas už, prieš susilaikė atmesta. 18 kas už, atkrenta, atsiprašau, atkrenta 18. Kaip ir 19 ir 31. 30 kas už 20. Prieš susilaikė atmesta. 9 kompromisinis kas už, prieš susilaikė atmesta. 21 kas už, prieš susilaikė atmesta priimta. 222. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 22. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 23. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 24. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 10. Kompromisinės, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 26. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 26. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 27. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 225. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Atkrenta, pirmininkė sako. Atkrenta, nes 27 buvo priimtas. 11 kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 29, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 226 už, prieš, susilaikė atmesta. 227 už, prieš, susilaikė atmesta. 30 už, prieš, susilaikė e, atmestas. 32 už, prieš, susilaikė atmesta. 33 už, prieš, susilaikė atmesta. 34 už, prieš, susilaikė atmesta priimta. 35 už prieš susilaikė atmesta. 36 už prieš susilaikė atmesta. 228 už prieš susilaikė priimta. 37 už atkrenta. 229 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 38 už prieš susilaikė atmesta. 39 už, prieš, susilaikė, atmesta. 12 kompromisinės kas už, prieš, susilaikė, priimta. 231 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 41 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 42 už, prieš, susilaikė, priimta. 43 už, prieš, susilaikė, atmesta. 44 už, prieš, susilaikė, atmesta. 45 už, prieš, susilaikė, atmesta. 46 už, prieš, susilaikė, atmesta. 47 už, prieš, susilaikė, atmesta. 232 už, prieš, susilaikė atmesta. 48 už prieš susilaikė priimta. 49 už prieš susilaikė priimta. 50 už prieš susilaikė atmesta. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės projekto. Elektroniškai balsuojame, prašau balsuoti. It's closed. Baigiame balsuoti. Priimtas projektas. Now we vote on the... Toliau balsuojame dėl laimo lygos. Balsuojame dėl rezoliucijos pasiūlymo projekto. 21 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtinta 22 už, prieš susilaiko patvirtinta 23 už, prieš susilaiko patvirtinta 24 už, prieš susilaiko priimta 25 už, prieš susilaiko priimta 26 už, prieš susilaiko priimta 27 už, prieš susilaiko atmestas. 28 už, prieš, susilaiko priimtas. 29 už, prieš, susilaiko priimtas. 30 už, prieš, susilaiko priimtas. 31 už, prieš, susilaiko priimtas. 32 už, prieš, susilaiko atmestas. 33 už, prieš susilaiko patvirtintas. 34 už, prieš susilaiko atmestas. 35 už, atkrenta ar ne. Jeigu 25 buvo patvirtintas, tuomet atkrenta. 35 už, prieš susilaiko atmestas.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 susilaiko atmestas. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. Antras už, prieš. Kas prieš? Kas prieš antrą pakeitimą? Labai ačiū liberalams. Taigi patvirtintas. Trečias dabar. Žalieji taip pat. Atsiprašau, mane sužavėjo Aldė balsavimas, atsiprašau. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. Ketvirtas už, prieš, susilaiko. Negaliu pasakyti, kas už dar kartą. Labai ačiū, patvirtintas. Penktas už, prieš susilaiko priimtas. Šeštas už, prieš susilaiko atmestas. Septintas už, prieš susilaiko priimtas. Aštuntas už, prieš susilaiko atmestas. Devintas už, prieš susilaiko atmestas. Dešimtas už, prieš susilaiko atmestas. 11 už, prieš susilaiko atmestas. 12 už, prieš susilaiko atmestas. 13 už, prieš susilaiko patvirtintas. 14 už, prieš susilaiko atmestas. 15 už, prieš susilaiko atmestas. 16 už, prieš susilaiko priimtas. 17 už, prieš susilaiko atmestas, 18 už, prieš susilaiko atmestas, 19 už, prieš susilaiko primtas, 20 už, prieš susilaiko atmestas. Galtinis balsavimas elektroniniu būdu prašom balsuoti. Baigiame. Vienbalsiai. 67 balsavo, 67 už. Toliau nesažinga prekybos praktika. Verslo santykiuose maisto tiekimo grandinėje. Balsuosime dėl nuomonės projekto. Pirmiausia, 31 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. Septintas už, prieš susilaiko priimtas. Aštuntas už, prieš susilaiko atmestas. 88 už, prieš susilaiko atmestas. 93 už, prieš susilaiko atmestas. 22 už, prieš susilaiko atmestas. 89 už, prieš susilaiko atmestas. Patikrinsime 89. Balsuojame. Baigiamas patvirtintas. Ką aš pasakiau? Prašom kelti aiškiai rankas, kad nedaryčiau tokių baisių klaidų. Man akivaizdžiai atrodė, kad atmestas. 85 už. Ne, atkrenta. Kitas puslapis. 94. Ponios Konečna pakeitimas. Kas už? Prieš. Visai aišku, kad atkrenta. Devintas už prieš susilaiko priimtas. Toliau dešimtas už prieš tikriname balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtintas. Keletas atkrenta. 99 už. Prieš. Susilaiko priimtas. 101 už. Prieš susilaiko atmestas. Dvyliktas toliau už. Prieš susilaiko priimtas. 104 už, prieš, susilaiko atmestas. 105 už, prieš, susilaiko priimtas. Toliau 14 už, prieš, susilaiko priimtas. 15 už, prieš susilaiko priimtas. 112 už prieš susilaiko atmestas. 113 už prieš Patikrinkime Aš galiu turėti nuomonę, kaip balsuoja frakcijos, bet 113 baigiamas balsavimas priimtas. 114 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 115 už, prieš, susilaiko atmestas. 116 už, prieš, susilaiko atmestas. 117 už, prieš susilaiko patikriname. 117. Balsavimas baigiamas, atmestas. 119 už, prieš tikriname 119. Ar balsuojate? Jeigu ne, tai baigiame. Atmestas. 120 už. Prieš susilaiko priimtas. 118 už. Prieš susilaiko atmestas. 122 už. Prieš susilaiko priimtas. 125 už, prieš, susilaiko atmestas. 121 už, prieš, susilaiko atmestas. 126 už, prieš, susilaiko atmestas. 127 už, prieš, susilaiko atmestas.

prieš susilaiko priimta. 134 ir 5 už prieš susilaiko priimtas. 136 7 už atkrenta. Šie du pakeitimai atkrenta. <clears throat> Toliau 17. Kas už? Prieš susilaiko. Patikrinkime. Balsavimas baigiamas. Priimtas. Toliau kitas puslapis. 140. už, prieš, susilaiko priimtas. 146 ir 51 už, prieš, susilaiko atmestas. 147 už, prieš, susilaiko priimtas. 148 už, prieš, susilaiko priimtas. 149 ir 155 už, prieš susilaiko atmesta. 150 už, prieš susilaiko atmestas. 152 už, prieš susilaiko priimtas. 153 už, prieš susilaiko atmestas. 154 už. Šimtas penkiasdešimt ketvirtas kas už, prieš, susilaiko priimtas. 156 už, prieš, susilaiko atmestas. 157 už, prieš, susilaiko priimtas. 158 ir 161 už, prieš, susilaiko nepriimta. 144 už, prieš susilaiko priimta. 159 už prieš susilaiko priimtas. 160 už prieš susilaiko tikriname 160. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 162 už, prieš, susilaiko priimtas 163 už, prieš, susilaiko atmestas 164 už, prieš, susilaiko, tikriname. Balsavimas baigiamas atmestas. Šimtas šešiasdešimt ketvirtas. Pone Gartinį, norite pakeisti balsavimą? Kaip balsavote? 164 už 32 prieš 33. Taigi, jeigu padarėte klaidą, ji buvo lemtinga. tokiu atveju patvirtinta. Balsuokime dar kartą. 164. Prašom balsuoti. 164. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. Mm, dabar daugiau balsavusių buvo negu anksčiau. 165 už, prieš susilaiko patirintas 166 už, prieš susilaiko atmestas 167 už, prieš susilaiko patikrinkime 167. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 168 už. Kas už? Prieš susilaiko priimtas. 169 už. Prieš susilaiko priimtas. 170 už. Prieš susilaiko. Tikriname 170. Baigiame. Priimtas. 171 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 172 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 174 už. Prieš. Susilaiko. Tikriname. 174. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. 173 ir 5. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 178 už. Prieš susilaiko atmestas. 180 už. Prieš susilaiko atmestas. 181 už. Prieš susilaiko atmestas. 176 už. Prieš susilaiko atmestas. 18 už, prieš, susilaiko priimtas. 177 e, atkrenta, toliau 179 už, prieš, susilaiko atmestas. Gal reikia patikrinti. 179. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 182 už. Prieš susilaiko priimtas. 183 už. Prieš susilaiko priimtas. 184 už. Prieš susilaiko atmestas. 185 už. Prieš susilaiko priimtas. 186 už prieš susilaiko atmestas. 187 už prieš susilaiko. Negaliu nuspręsti. Prašom patikrinti 187. Balsavimas baigiamas. Priimtas. 188 už prieš susilaiko priimtas. 19 už, prieš susilaiko priimtas. 20 už, prieš susilaiko priimtas. 21 už, prieš susilaiko priimtas. 189 už, prieš susilaiko priimtas. 121 ir 2 už, prieš susilaiko priimta. 123 už, prieš susilaiko atmestas. 124 už, prieš susilaiko priimtas. 125 už, prieš susilaiko atmestas. Šim... Tikriname 195. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. 196 už. Prieš susilaiko atmestas. 127 už. Prieš susilaiko atmestas. 198 už. Prieš susilaiko atmestas identiškas su 199, dabar 200 už, prieš susilaiko atmestas. 201 už, prieš susilaiko atmestas. 202 už, prieš susilaiko atmestas. 203 už, prieš susilaiko priimtas. 204 už, prieš susilaiko, patikrinkime 204. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas, priimtas. Man reikia, kad FTD ir NF taip pat keltų rankas ir guoja e taip pat, ir paskutinis balsavimas nelabai aiškiai kelėtų rankas. Taigi toliau. 206 už, prieš, Susilaiko atmestas. Ar patikrinsime? Patikrinkime 206. Vėlgi nekeliate rankų. Pone Evi. Balsavimas baigiamas. Priimtas. 23 už. Prieš. Susilaiko priimtas. 27 už. Prieš susilaiko priimtas. 208 už, prieš susilaiko priimtas. 209 už, prieš susilaiko priimtas. 210 už, prieš susilaiko atmestas. 24 už, prieš susilaiko priimtas. 211 už, prieš susilaiko atmestas. 212 už, prieš susilaiko atmestas. 213 už, prieš susilaiko atmestas. 216 už, prieš susilaiko. Patikrinkime 216. Balsavimas baigiamas. Priimtas. 214 už, prieš susilaiko atmestas 215 už, prieš susilaiko atmestas 25 už, prieš susilaiko priimtas 217 už, prieš susilaiko priimtas 26 už, prieš susilaiko priimtas 218 už, prieš susilaiko priimtas 219, atsiprašau, atkrenta 20, tai 21. Duodu vienas už, prieš, susilaiko, patikrinkime. Baigimas balsavimas priimtas. 222 už, prieš, susilaiko atmestas. 223 už, prieš, susilaiko atmestas. 224 už, prieš, susilaiko priimtas. 228 už, prieš, susilaiko priimtas. 229 už, prieš, susilaiko priimtas. 230 už, prieš, susilaiko priimtas priimtas 231 už, prieš, tikriname 231. Balsavimas baigiamas, atmestas 232 už, prieš, susilaiko atmestas 233 už prieš susilaiko atmestas. 234 už prieš susilaiko priimtas. 27 už prieš susilaiko tikriname 27. Balsavimas baigiamas, priimtas. 236 už, prieš, susilaiko atmestas. 237 už, prieš, susilaiko priimtas. 28 už, prieš, susilaiko priimtas. 238 už, prieš, susilaiko priimtas. 240 už, prieš, susilaiko atmestas. 241 už, prieš, susilaiko atmestas. 242 už, prieš, susilaiko atmestas. 243 už, prieš, susilaiko atmestas. 244 už, prieš, susilaiko atmestas. 245 už, prieš, susilaiko atmestas Tikriname. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. 246 už. Prieš susilaiko priimta. 247 už. Prieš susilaiko atmestas. 248 už prieš laiko atmestas, 249 už, prieš susilaiko atmestas. 250 už prieš susilaiko priimtas. Toliau 251 už prieš susilaiko priimtas. 252 už prieš susilaiko atmestas. 32 už prieš susilaiko priimtas 33. Ne. Periname prie 35 dabar. 35 už, prieš susilaiko atmestas 36 už, prieš susilaiko atmestas 37 už, prieš susilaiko atmestas 308 už, prieš susilaiko atmestas 39 už, prieš susilaiko, tikriname 39. Balsuojame. Baigiame. Priimtas. 40. Kas už? Prieš. Tikriname. 40. Baigiame. Priimtas. 42 už, prieš susilaiko atme, atmestas. Pirmas už, prieš susilaiko tikriname pirmą pakeitimą. Balsavimas pradedamas. Baigiamės, priimta. 43 už prieš susilaiko priimtas, 44 už, prieš susilaiko atmestas, 45 už, prieš susilaiko priimtas, antras už, prieš susilaiko priimtas, 48 už, prieš susilaiko atmestas, 46 už, prieš 46. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmestas. 47. Už. Prieš susilaiko atmestas. 49. Už. Prieš susilaiko atmestas. Trečias. Kas už? Prieš susilaiko. Tikriname trečias pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas. 53 už. Prieš susilaiko atmestas. 54 už. Prieš susilaiko atmestas. 55 už. Prieš susilaiko atmestas. 56 už. Prieš susilaiko priimtas. Ketvirtas už prieš susilaiko. Tikriname ketvirtą. Prašom balsuoti. Priimta. 57, ne, atsiprašau, penktas toliau. Penktas, kas už? Prieš. Susilaiko Tikriname. Įprasti alijansai šiuo atveju neveikia. Baigiame balsavimą. Priimta. 60 už. Prieš susilaiko atmestas. 61 už. Prieš susilaiko priimtas. 62 už prieš susilaiko priimtas. 66 už, prieš susilaiko atmestas. 68 už, prieš susilaiko atmestas. 67 už, prieš susilaiko priimtas. 69 už, prieš susilaiko atmestas. 6 už, prieš susilaiko atmestas Tikriname. Šeštas pakeitimas. Balsavimas pradedamas ir baigiamas. Priimta. 74 už prieš susilaiko priimtas. 75 už prieš susilaiko atmestas. 76 už prieš susilaiko priimtas. 77 už, prieš susilaiko priimtas. 78 už, prieš susilaiko priimtas. 80 už, prieš 80 patikrinkime balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmestas. 81 už, prieš, susilaiko priimtas. 82 už, prieš, susilaiko atmestas. 83 už, prieš, susilaiko priimtas. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. paskverna. So we come to the main attraction of this evening. Pereiname prie šio vakaro programos pagrindinio numerio. Kalbėsime apie automobilius ir apie žmonės naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos. Balsuojame dėl pranešimo projekto. E, nuomonės čia skiriasi, tai prašau e, kelkite rankus, kad nereikėtų, rankas, kad nereikėtų dažnai tikrintis. Pirmas kompromisas. Kas už? Kas už pirmą kompromisą? Gera pradžia. Ačiū. Priimta. Šeši A kompromisinis. Šeši A Reikia pasitikrinti dėl 6A kompromisinio. Socialdemokratų frakcija dviem per daug balsuoja. Vieno per daug. Dabar tvarka. Baigiame balsuoti ir pritarta 6b kompromisnis. Ne, jis atkrenta. Ir kompromisai gali atkristi. Taigi, septintasis kompromisnis dabar. Iš karto elektroniškai balsuokime dėl šio kompromiso. Prašome balsuoti. Baigiame jam pritarta. Taigi dabar 13 puslapis 8a kompromisnis, vėl balsuojame elektroniškai, prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. Vadinasi, 8b atkrito 277 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. Tran 37, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikriname dėl 37 tran pakeitimo. Baigime balsuoti jam pritarta. 280 kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 279 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 282 ir 163 kas už, prieš, susilaiko priimtas. 296, 316, 317, 85. Kas už? Prieš susilaiko atmesti. Pabandysiu kitaip suformuluoti. Socialdemokratai prieš balsavo. Ne. E, tai tada dėl šito bloko dar kartą. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinkime. Prašom balsuoti. Baigiame dabar. Pritarta. Dabar e, kartu dėl tran 38, tran 50. Kas už? Prieš. Kas susilaiko atmesta. 297 ir tran 39, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Pereiname prie 315, kas už, nes prieš susilaiko, pasitikriname elektroniškai, prašom balsuoti. Baigiame. Priimtas. 318 kas už, prieš susilaiko. Atmestas 319 ir 146 kas už, prieš susilaiko. Atmestas 320 už, prieš susilaiko. Atmestas 322 už, prieš susilaiko atmestas. 323 iki 325 e, ir 42, kas už, kas prieš, susilaiko tikrinamės. Prašom balsuoti. Baigiame atmestą. 330 ir 172, kas už. Prieš susilaiko atmesta 326 iki 329. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. Tram 43. Kas už? prieš susilaiko atmesta. 332 kas už prieš susilaiko tikrinamės 332 balsuojame. Baigiame balsuoti. Jam pritarta. Jis priimtas. Tran 44, kas už, prieš, susilaiko, priimtas 333, kas už, prieš, susilaiko, priimtas 334, 335 ir 33, kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikriname Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. Ketvirtasis kompromisnis, kas už, prieš, pasilaiko priimta. 83 ir tran 5, kas už, prieš, susilaiko, tikrinamės. Balsuokime. Baigiame. Atmesta. Tran 46 už, prieš, susilaiko atmestas. 345, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. blokas. Kas už, kas prieš. A, jis atkrito. Kadangi 345 atkrito, tai ir 112 taip pat. 341 kas už, prieš susilaiko atmestas. 242 už, prieš, susilaiko atmestas. 343 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 344 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 346 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 347 ir 49, kas už prieš susilaiko atmestas, 350 ir 51, kas už prieš susilaiko atmestas, 348 turime balsuoti, kas už prieš susilaiko atmestas. 371, kas už, prieš, susilaiko atmestas, 352 už, prieš, susilaiko atmestas, 353, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas, 12 kompromisnis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 36. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 11. A kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas dviem balsais, bet atmestas, tiesą sakant, vienu balsu. Vis tik dviem. 11 B kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikriname 11 B. Balsuojame, baigiame. Atmestas. Taigi reikia balsuoti dėl tų pakeitimų, kurie buvo įtraukti į kompromisinį. Pradedame nuo 281 ir 164. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 37, 372 ir 373. Kas už, kas prieš, susilaiko tikrinamės dėl jų Mm, prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. 165 kas už. Prieš laiko atmestas. 166 kas už. Prieš susilaiko Pasitikriname 166, balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimtas. 17 kas už. Atkrenta jis, taip, kadangi 166 priėmėme. Tada einame prie Einame pirmin dėl 166-374. Kas už, prieš 374. Dar kartą klausiu, kas už jį, prieš susilaiko atmestas. Tikrinamės tada. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. Penktasis kompromisinis. Kas už? Prieš. Viskas gerai. E, balsuokime elektroniškai, nes tai kompromisas. Taigi balsuojame. Baigiame. Pritarta. Priimtas. Devintasis kompromisnis, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime Balsuojame. Pritarta. Keturišimtasis, keturiasdešimt trečias puslapis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dešimtasis kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dabar dėl šio bloko balsuojame. Aštuntasis blokas prasideda nuo 30 pakeitimo iki 415 jūsų sąraše, kas už šį bloką prieš susilaiko atmesta. Keturi šimtai šeštas, kas už, prieš susilaiko atmestas. Toliau keletas atkartų krito, ne, bet aštuntasis blokas buvo atmestas, 406 irgi atmestas, taigi 407 už, prieš susilaiko atmesta, 411 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 412 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 416 kas už, prieš susilaiko atmestas, 357 kas už, prieš susilaiko atmestas, 360. Kas už, prieš, susilaiko atmestas. 2A kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime. 2A kompromisinis, balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 2b kompromisnis. Elektroniškai tada tiesiai eikime ir balsuokime. 2b kompromisnis balsuojame. Baigiame. Jis atmer, atmestas, taigi balsuojame dėl visų pakeitimų. 419. Kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 420 ir 184, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 421, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 422 ir 185, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 48, 21, kas už, prieš, susilaiko atmestas susilaiko. Pasitikrinkime, balsuokime elektroniškai. 48 ir 21. Baigiame balsuoti. Atmestas. Trant 57, kas už, prieš susilaiko. Atmestas. 418 už, prieš susilaiko. Atmestas. 417 už, prieš susilaiko atmestas. 426. 426 draugė su 535 ir 654 kas už, prieš susilaiko atmesta 423 kas už, prieš susilaiko atmesta tikrinamės. 4-2-3 balsuokime. Baigiame. Atmestas. 4-2-4. Kas už? Prieš susilaiko. Atmestas 4-2-5. Kas už? Prieš susilaiko. Atmestas 188 už. Prieš susilaiko. Atmestas 4-2-5. 189 kas už. Prieš susilaiko atmestas 190 kas už. Kas prieš, kas susilaiko atmestas 192 kas už. Prieš susilaiko atmestas Tran 34 už. Prieš susilaiko atmestas 49 kas už. Kas prieš, kas susilaiko. Pasitikriname dėl 49-ojo, balsuokime. Baigime balsuoti, atmestas. 58, kas už. Kas prieš susilaiko, tikrinkimės. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Priimtas. 429. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 434. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmestas? Trečiasis kompromisnis už, prieš susilaiko pritarta, priimtas 51 ir 4, 3, 6. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikriname dėl jų. Prašom balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmesta. 435 kas už prieš, susilaiko, pasitikrinkime, balsuojame. Baigiame. Atmestas. 52. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. Pasitikrinkime. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas. Dabar pereiname prie grupės 442, 43, kas už, prieš, susilaiko, pasitikriname, prašom balsuoti. Baigiame. Priimta. 444. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Tikrinamės. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. porą puslapių peršokame, dabar iš karto draugė balsuojame dėl 55, 468 ir 469 pakeitimų. Jie atkrito. Atkrito jie, taigi keletą puslapį priekį vėl. kuriame dabar puslapyje Gal sutapimas yra, bet 53 puslapį turėtų būti 529 pakeitimas. Kas už 529? Kas prieš? Pasitikrinkime. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Dabar 55 puslapis. Penki trys devyni pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime, baigiame balsuoti, e, padedame balsuoti, baigiame, atmestas. Thank you. On page 58. Toliau 58 puslapis, visa grupė pakeitimų, pradedant 58. Atkrenta, tai kodėl jūs man liepėt balsuoti? 70 puslapis, trans 73. Prisiekiu, dėl šito turėsime balsuoti. Tran komiteto 73. Kam patinka toks pakeitimas? Balsuokime už. Niekam nepatinka. Atmesta. Toliau, 63 pakeitimas. Kas už? kas prieš susilaikė atmesta. 72. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Trandu už, prieš susilaikė atmesta. 73. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 76. Už, prieš susilaikė atmesta. 77. Už, prieš susilaikė atmesta. 79. Už, prieš susilaikę atmesta. 78 kas už, prieš susilaikę. Tikriname 78. Baigiame balsuoti. Priimta. Aš tran keturi, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname. Trečias pakeitimas, balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. 82, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 84, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Tran 6, kas už, kas prieš susilaikė. Tikrinkime. Tran 6. Baigiame balsuoti. Tran 8-9, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 87, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 88, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 89 už, prieš, susilaikė, tikriname 89. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Šimtas aštuntas. Šimtas pirmas, aš prašau, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. EPP. Dar kartą dėl 101, kas už, prieš susilaikė. Atmesta. Trans 13, kas už, kas prieš susilaikė. Man atrodo, kad priimta, bet patikrinkime TRAN 13. Šį kartą gal kitaip pasielgim, parimkim kažką, ką pasiūlė TRAN komitetas. Šį kartą priėmėm, taip, puiku. Toliau. 13 kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 12 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atkrenta 12. Negalime dėja dėl jo balsuoti, panašu, kad jis atkrenta.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 Um, okay, so we consulted here. So... Pasitarėme, balsuojame dėl 131. Kas už, kas prieš. 131. 77 puslapį. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 132. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 141, kas už, kas prieš. Reikia tikrinti 141, nes nemačiau, ne, nepastebėjau aiškiai keliamų rankų, ne, negaliu suskaičiuoti, balsuojame dėl 141, baigiame balsuoti, atmesta. 15, 15. 15 atkrenta. 79 puslapis. 152. Ta pati komanda. Prancūzijos EPP narių. 152. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 155, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Štran 21, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 156, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 157, kas už, kas prieš susilaikė, tikriname. 157. Baigiame balsuoti. Atmesta. Tran 24, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tran 26, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tran 29, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tran 30, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 171, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 174, už, prieš susilaikė, atmesta. 175, už, prieš susilaikė, tikriname. 175, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau. Balsuojame dėl viso dokumento. Ar dar kažkas liko? So object... Tad jeigu jūs nieko prieš, periname prie galutinio balsavimo. Balsuojame dėl viso dokumento. Balsuojame elektroniškai dėl viso dokumento.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 Have... Uh, o dabar balsuosime dėl vandens kokybės. Vandens skirto žmonių vartojimui kokybės. Nauja redakcija. Balsuosime dėl pranešimo projekto. Taigi, 118 pakeitimas. Šimtas aštuonioliktas pakeitimas, kas už kas prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas B kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tikrinkime, aš sutinku, nes kompromisinis pakeitimas. Tikrinkime. Pirmas B. E, baigiame balsuoti atmesta. Pirmas A elektroninis balsavimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. Antras kompromisinis kas už, kas prieš susilaikė priimta priimta. Du šimtai devyniasdešimt šeštas, kas už, kas prieš, susilaikė, reikia tikrinti. Du šimtai devyniasdešimt šeštas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 297 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 298 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 300 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Trečias kompromisnis, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 304, kas už, kas prieš susilaikė, priimta atmesta 305, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 306, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 307, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 308 ir 9, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta 311, kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname. Baigiame balsuoti. Priimta. Penktas kompromisnis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 323, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 322, ketvirtas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Šeštas kompromisinis, kas už, prieš susilaikė priimta. Septintas kompromisinis už, prieš susilaikė priimta. 346 ir 347 kartų, kas už, prieš susilaikė atmesta. Aštuntas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 364, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 365, kas už, kas prieš, susilaikė. Tikrinkime. 365. Kaip EPP balsuoja tuo klausimu? Už. Baigiame balsuoti. Priimta. 372 kas už. Dabar 369 kas už. Kas prieš. Susilaikė atmesta. 372. Kas už, kas prieš. Susilaikę tikriname. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Penkioliktas puslapis, 52 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė Priimta. 401. Kas už? Prieš. Susilaikė. Reikia tikrinti 401. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Priimta. 53. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 402. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 403 už prieš susilaikė priimta, 404, atsiprašau, 9 kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 17 puslapis, 10 kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 20 puslapis, 11 kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 19 kompromisas A dalis, kas už, prieš susilaikė, tikriname. The vote is open. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 19 kompromisinio e, pakeitimo B dalis. Kas už? Iš karto tikriname, iš karto balsuojame elektroniškai. 19b. Is closed. Baigiame balsuoti. Atmetam. Atmestam. 19c. Kas už? Elektroniškai balsuojame. Okay, so it is closed. Baigiame balsuoti. Priimta. Tada nebereikia dėl kito balsuoti. Dvyliktas kompromisinis ir 22 A kartu. Dėl šitų mes nebalsuosime. 22B. 12 kompromisas dali, kartu su 22b. Kartu balsuojame už du kompromisinius. Elektroniškai balsuokime iš karto, nes e, du kompromisai. Pradedame balsuoti. 12 ir 22b. Douze et vingt-deux B. <laughs> B. Non A, mais B. Et eh, maintenant... Ne už A, o B. Baigiame balsuoti. Priimta. Keturi šimtai šešiasdešimt penktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 465 466 už, prieš, susilaikę, tikriname. Baigiame balsuoti. Atmesta. 467, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 13 kompromisinis. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 14 kompromisinis, kas už, prieš susilaikė. Tikriname. Bet man atrodo, kad bus patvirtinta bet kokiu atveju. Bet galim patikrinti. Baigiame. Priimta. 15a. 15a. Tikriname. Baigiame balsuoti. Priimta. Trisdešimt ketvirtas puslapis. Dabar bus. 16 kompromisinis pakeitimų blokas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 41 puslapis. Šeši šimtai šešiasdešimt šeštas pakeitimas. Visi prieš. Kas galėtų už tokį skaičių balsuoti? Nebus jums gerai. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 667. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 668. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 669 ir 670 kartų kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 672 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 673 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 674, 675 kartų kas už kas prieš, susilaikė atmesta. 676, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 17 kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Šeši, aštuoni, du, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 683 ir 684, kas už, kas prieš, susilaikė, priim... atmesta. 685, kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname. Baigiame balsuoti. Priimta. Dabar kartu balsuosime dėl 686 ir 687. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 688 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Patikrinkime 686. Baigiame balsuoti. Atmesta. 689 kas už. Kas prieš. Susilaikė. Priimta. 690 kas už. Kas prieš. Susilaikė. Tikriname 690. It's closed. Baigiame balsuoti. Atmesta. 691. Kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 692. Kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 693. Kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 694. Kas už, prieš susilaikė. Atmesta. 695. Kas už, prieš susilaikė atmesta, 696, kas už, kas prieš susilaikė. Tikriname. Dabar tizaupan. Balsavimas pradedamas, baigiamas. Na, priimta. 697 už, prieš, susilaiko atmestas. Šimtasis už, atkrenta. Būtų neblogas skaičius buvęs, bet dėl jo nebalsuosime. Toliau. Kas toliau? 700 už prieš susilaiko atmestas. 701 už prieš susilaiko tikriname. Balsavimas pradedamas, baigiamas. Atmestas. 702 už, prieš, susilaiko atmestas. 101 ir 704 už, prieš, susilaiko priimtas. 703 už, atkrenta. Toliau 18 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 20 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 21 už, prieš susilaiko priimta. 732 už, prieš susilaiko. Ar kas nors už? patikrinkime elektroniniu būdu. Baigiame balsavimą. Atmestas. 733 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 23 kompromisas už. Prieš susilaiko priimtas. 24 už. Prieš susilaiko pritarta. 743 už, prieš susilaiko atmestas 744 už, prieš susilaiko atmestas 745 už, prieš susilaiko atmestas 746 už, prieš susilaiko atmestą 746 už, prieš susilaiko priimtas. Ne, patikrinkime 747. Baigiame. Priimtas. 748. 748 už, prieš. Susilaiko žalieji, kai balsuojate, patikrinkime. Bent jau trys frakcijos niekaip nebalsuoja. Baigiame. Priimta. 749 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 750 už. Prieš. Susilaiko. Tikriname. Baigiame. Atmesta. 751 už, prieš susilaiko atmesta. 109 už, prieš susilaiko atmestas. 752 už, prieš susilaiko atmestas. 753 už prieš susilaiko atmestas. 754 už prieš susilaiko atmesta. 755 ir 6 už prieš susilaiko tikriname. Baigiame. Atmestas. 25 kompromisas už, prieš, tikriname. Baigiame. Priimta. Trys pakeitimai kartu. 7, 4, 7, 7, 2 iki 7, 7, 4 už prieš susilaiko atmesta. 781 už. Ne, atkrenta, atkrenta. Gerai. 7867 kas už. Prieš susilaiko priimtas. Penkiasdešimt antras puslapis. 8.22. Kas už, prieš, susilaiko atmestas. Aštuoni keturi devyni už, prieš, susilaiko, tikriname. Patikriname 849. Baigiame. Atmestas. 8.50 už. Prieš. Atmestą. Dabar atrodo balsuojame dėl 26A kompromiso. nes kitas atkrenta. 26a kompromisas elektroniniu būdu. Balsuojame. 26a. Baigiame. Priimtas. 27 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 124 už, prieš, susilaiko, tikriname. 124. Baigiame. Priimtas. 125 už, prieš susilaiko atmestas 126 už, prieš susilaiko atmestas 127 už, prieš susilaiko tikriname. Ponas Gerbrandi, nepadedate man, nekeliate rankos. Baigiame, nepadeda ir frakcijai, nes aš kiekvieną kartą turiu tikrinti. Atmestas. 1.28 už, prieš, susilaiko. Tikriname. Baigiame. Priimta. 129 už prieš susilaiko priimta. 28 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 132 už, prieš susilaiko atmestas. 29 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 128 už, prieš susilaiko priimtas. 139 už, prieš susilaiko atmestas. Kompromisas 30 atkrenta. Nepatvirtiname 19a, todėl šis kompromisas atkrenta ir periname prie atskirų pakeitimų. 140. Kas už? Prieš. Prieš. Atmesta.

31 kompromisas atkrenta. Toliau atskiri pakeitimai 148 ant, aš, a, e, prieš laiko priimtas. Penktas ir 152 už prieš priimtas. 153 už, prieš atmestas, 32. Kompromisas 32 už, prieš susilaiko priimtas, 157 už, prieš susilaiko atmestas, 158 už, prieš